Where is the first? Ah, here. Okay. Otvieram posėdį. Pradedu sesijos posėdį. Pirmiausiai skirta balandžio 7 dienos posėdžiai. Prašom užimti vietas, prašom susėsti. Ką tik pradėjome posėdį prieš keletą sekundžių. Taigi, pirmiausiai norėčiau jūsų paprašyti įvertinti 7 balandžio protokolą. Ar norėtumėt ką nors pakomentuoti? Ne, tada protokolas patvirtinamas.